kaip atsakingam komitetui. Pona Alvarės man pranešė raštu, kad ji paskirta Europos investicijų banko vicepirmininkė nuo Liepos 16 dienos. Parlamentas pasižymi šį paskirimą ir pagal 17 straipsnį dėl Europos parlamento atstovų bendrose rinkimų paskirimų ir Ši vieta e, parlamente lieka laisva nuo 16 Liepos. Informuoju Jūs, kad trečią taisyklę, jos trečią